E, skiriami žmonės yra patvirt, jų kandidatūros patvirtinamos. Taip pat e, trečiadienį remiantis darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnių rūkės sutarybos e, pirmininku pats pasirašysiu šešis teisės aktus, kurie bus, buvo priimti remiantis įprastinę teisėkūros procedūrą. Atitinkamų teisės aktų antraštės bus paskeltos šio posėdžio protokole.